Okay, so dear colleagues, I think... Kolegos, manau, kad mes jau galime pradėti. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir. Mėly kolegos, mes pradedame šiandienos posėdį ir e, noriu pristatyti Jums darbo tvarkę. E, Pirmiausia, darbo tvarkės prieimimas, ar kas nors prieštarauja. Jeigu ne, tai tada patvirtinta. Toliau e, pirmininko pranešimai, kaip visada. E, mūsų posėdis yra e, transliuojamas ir 20 kalbų verčiamas mūsų posėdis. ir e, kitas mūsų posėdis yra numatytas, e, kuris buvo numatytas 2020 m. sausio 6. E, tas posėdis neįvyks dėl tam tikrų aplinkybių ir norėčiau taip pat pranešti Jums, kad po šito posėdžio vakare vyks mūsų kokteilis, metų pabaigos kokteilis kad galėtume vienas su kitu dar ir pabendrauti. Ir dabar einame iš karto prie a, turinio a, klausimų. A, 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ir be, be didelių įžangų aš norėčiau suteikti žodį Ara Kovač mūsų pranešėjai pranešėjui. Dėkuoju. Pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu dėl to, kad iš karto po šito pranešimo bus, e, turiu pasisakyti apie kitą pranešimą ir aš kalbėsiu dabar vengriškai. Dėkuoju. Aš pasistengsiu labai subalansuotai suformuluoti ir pateikti pagrindinius elementus. Aš norėčiau pakalbėti ir apie tam tikrus aspektus, tai yra šito dokumento ilgi, tačiau yra numatyta, kad pakeitimus galima pateikti iki gruodžio šeštosios. To, ko aš nesuformalavau, jūs galėsite pakoreguoti pakeitimuose. Taigi, aš pozityviai pasižiūrėjau į tai, kad išlaidos susijusios su nuosavais ištekliais E, tos pajamos yra pagerėjo. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie priekybos sutartis, mes e, turime e, užtikrinti, kad būtų laikomasi gyvūnų apsaugos, kokybės teisės aktų reikalavimo ir žinome, jog buvo pasakyta, jog buvo Kalbama taip pat apie e, tai, jog vyko nelegalų žemės nusavinimas. Ir taip pat turime kalbėti ir apie žalę mm, žalia, e, žalėje BŽUP. Taip pat noriu pabrėžti, kad jaunų ūkininkų parama yra lygiai tokia pati svarbi, kaip ir taisyklių supaprastinimas ir administracinės biurokratinės naštos sumažinimas. Aš paminėsiu ir pakeitimus, apie juos štai ką pasakysiu. Norėčiau paprašyti komisijos, kad e, regionės plėtros srityje būtų padidinta e, absorbavimo kvota ir įgyvendinimo kvota kvotą. Taip pat noriu pabrėžti žemės ūkio skaitmenizavimą, kad mūsų kaimai ir ūkiai būtų išmanieji. Šita programa Smart Farm, Smart Villages jau įsibėgėjusi. Taip pat e, noriu pabrėžti, kad tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje turi būti e, užtikrintas e, teisingesnis padalymas. Tai tiek yra apie mūsų, mano trumpą tekstą. Dėkui uždėmesi. Ja, vielen Dank. Dėkoju pranešėjui. Dabar šešėliniai pranešėjai. Kolega Dorfman. Dėkoju pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau pasakyti vietoj Minacų. Kaip ir pranešėjas, norime, norime padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą ir Tikiuosi, kad ir toliau mes galėsime taip dirbti ir mm, kaip ir pranešėjas galvoja, mes manome, kad su biudžeto įvykdymo patvirtinimu didelių problemų nėra. E, ir kalbant apie pakeitimus, juos reikia dar detaliau panalizuoti, tačiau kol kas nėra didelių problemų dėl to. Na, aišku, jeigu jų bus, tai galėsime e, tekstą pagerinti, patobulinti. Dėkoju. Ačiū. E, kolega Kristinsen. Tak. Fordi. Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau e, padėkoti nuomonės referentui ir Ką noriu akcentuoti? Integruota administravimo ir kontrolės sistema yra nepaprastai svarbu, e, norint išvengti klaidų sistemoje ir jis suvaidins labai svarbu vaidmenį įgyvendant BŽUP po 20 metų. Dar vienas man svarbus dalykas - paremti komisiją darybų dėl laisvosios prieigos turimų metų reikia uh, užsitikrinti teisingumą, subalansuotumą ir reikia siekti, kad šalis, su kuriomis vedamos darybos, uh, sutiktų su tvarumo skirimi. Tai nepaprastai svarbu galiausiai. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų uh, nustatoma sukčiavimo atvejai, naudojant BŽUP pagalbą Dar vienas dalykas - žemės savininkai. Kiekvienais metais Danijoje e, paskelbiama, kiek kiekvienas ūkis gavo paramos ir kas yra e, žemės savininkas. Tokia informacija yra vieša, į ją gali pasižiūrėti visi, susipažinti ir manau, kad visur taip turėtų būti. Mums reikia geresnių tvarumo rodiklių, taip pat e, tam tikrų riboženklių, kad išvengtume klaidų po 20 metų. Galiausiai noriu pasakyti, jog BŽUP turėtų prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Ir dėl to turime plėtoti žaliasias technologijas ir tai turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų. Dėkui. Dėkuoju. Kolega Oisling. Dėkuoju, pirmininkė. mes pateiksime porą pakeitimų. E, ta tema, kurią mes dabar aptarėme, yra ir New York Times aptarta. E, turime pasakyti, kad yra kai kurioms Europos valstybėms e, pateikti kaltinimai dėl korupcijos. Ir daug kalbama apie Europos Sąjungą. Aš manau, kad mes turėtume įsiaiškinti šituos kaltinimus. Jeigu mums nepavyks, tai mūsų patikimumas mumis labai smarkiai kris. Ir bendraja žemės ūkio politika taip pat. BŽUP turi, turi prisiderinti prie naujų komisijos iškeltų tikslų ir noriu padėkoti kolegai už darbą. Dėkoju. E, kolega Kučmik. Nie zgłaszamy żadnych poprawek do tego raportu. Dziękuję bardzo. Neturime jokių pasiūlymų dėl pakeitimų šiai nuomonė. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ich sehe von den. Dėkoju. Iš kitų frakcijų mes neturime E, pranešėjų. Ar kas nors norėtų dar pasakyti šio klausimu? Iš kitų frakcijų arba apskritai kolegos? Ne? Nėra norinčių pasakyti, tai tada dar kartą suteiktų, suteiksiu žodį pranešėjui. Dėkuoju pirmininkė. Dėkoju Jums už paramą. Aš e, manau, kad e, mes čia remiamės e, įvairia lypę daugia ideologinę koncepciją. Tačiau mano tikslas, kuriant šitą nuomonę, buvo subalansuotai suformuluoti tikslus, rasti pusiausvyrą ir aš matau, kad kiekviena frakcija rado, rado ką pasakyti. Visgi mes visi turime vieną tikslą, tai yra Europa turi tapti geresnė žemės ūkio politikos vieta. Ir mes visi turime vieną bendrą tikslą. Dėkoju. Ačiū, kolega. Aš pamiršau suteikti žodį komisijai. Prašom. Thank you, Chair. Uh, my name is Kristina Bokman. And the... Aš esu Kristina Bokman, uh, patikinimų ir audito depart departamente dirbu ir jūsų nuomonė rodo, kad uh, Matome, jog BŽUP kontekste patikinimų lygmuo aukštas, labai e, žemas klaidų lygis ir audito rūmai yra pasakė, kad tiesioginės išmokos jų toje srityje nėra labai didelių klaidų. E, taip pat e, E, reikia aiškiai pasakyti, kad EDF e, nėra didelių klaidų tokia padaryta išvada ir dėkoju Jums už nuomonę dar kartą. Nuomonės referentas sakė, kad ataskaita yra e, labai ilgas dokumentas. Aš norėčiau pasakyti, kad komisijos reakcija į Jūsų pranešimą, parlamento pranešimą yra pridėta prie to pranešimo ir sakoma, kad komisija stinka su rekomendacijomis pateiktomis jai dėl valstybių narių veiklos gerinimo ir e, mes e, galvojame apie darybas tolesnės po 20 metų. Tos darybos apims ir įtrauks ir jūs. Kalbu apie horizontalų reglamentą. Komisija sureagavo į pasiūlymus atitinkamus. Dar noriu pasakyti dėl po 20 metų kai ką. Komisija siūlo išvengti renacionalizavimo e, bendros žemės ūkio politikos ir komisijos pasiūlymai taip pat siekia užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Mes, aišku, dėrėsime su jumis toliau dėl tų pasiūlymų ir esu tikra, kad toliau mes galėsime e, įgyventinti uh, europietišką bendrą žemės ūkio politiką. Dar dėl poros jūsų konkrečių pastebėjimų. Jūs pranešiau sakėte, kad kaimo plėtros pusėje įsisavinimo norma e, turi būti dar pagerinti. Aš noriu pasakyti, kad kaimo plėtros srityje įsisavinimo absorpcijos, e, absorbavimo e, lygis yra labai aukštas ir auditorumai nematė ten jokių problemų, nei, nei lėšų panaudojimo srityje. E, Komisija sutinka su skaitmenimu ir naujų technologijų e, panaudojimu platesniu, taip pat žalim BŽUP. Mes sveikiname tos pasiūlymus ir dirbame jau su valstybėmis narėmis šioje srityje. Dėl tiesioginių išmokų paskirstimo komisijos pasiūlymuose šis klausimas sprendžiamas, taigi viskas gerai. Galiausiai aš noriu pasakyti, kad mm, sutinku, matau, kad jūs savo pasiūlyme kalbate kalbate apie tai, kad reikia nustatyti, siekti nustatyti sukčiavimo atvejus ir stebėti situaciją. Man atrodo labai svarbu tai, kalbant apie žemės užgrobimą. Ir komisija nuolat apie tai kalbama, ir ponas Hoislinkas minėjo New York Times straipsnį. Komisija sako, kad reikia skirti sukčiavimą, tokiu atveju Olafas gilinasi tą klausimą, o jeigu žiūrėsime į valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemas, e, Agri generalinis dektoratas to užsima, mes labai atidžiai stebime, kas vyksta valstybės narise, ar jos laikosi e, taisyklių e, ir patikinimo lygis gana aukštas, patvirtinimo visų išlaidų, bet kas e, yra savininkas e, e, žemės, kas gali įsigyti žemę, tai yra valstybių narių teisės dalykas. Komisija tam tikrų pasiūlymų yra numačius po 20 metų, bet tikrai ji stebi situaciją, gilinasi į teisinės valstybės principus, jų įgyvenimą mm, šioje srityje ir dirbama su įvairiomis komisijos tarnybomis. Ačiū. Komision. Dėkoju komisijai. Ar pranešėjas norėtų dar pasakyti ne? Tada norėčiau e, tik tai priminti, kad e, pateikti pakeitimus galite iki 2019 m. gruodžio 10.13 e, valandos. atsipraš. E, ir dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra konkurencijos ataskaita, e, konkurencijos e, politika 2019 metų metinė ataskaita. Nuo 2016 metų Agri komitetas rengia savo nuomonę. Mes turime kolegę Kavaješ, kuri yra šios nuomonės pranešėja ir jie pateikė savo nuomonę ir dabar pristatys šitą nuomonę. Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei falar em português. Eh, eu, eu... Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu portugalų kalbą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad konkurencijos politika paprastai privalo pasiekti, už, padėti pasiekti BŽUP politikos tikslų. Žinoma, akcentuojant tik tai tas konkurencijos taisyklės, kurios yra nustatytos eh, ES steigimo sutartyje ir kurie buvo patvirtinti taip pat ir Teisingumo teismo. Nes tokiu būdu atsižvelgime į žemės ūkio ypatumus. Tik tai tokių sąlygų laikantis galime garantuoti, kad konkurencija prisidės prie teisingų rezultatų tiek gamintojams, tiek vartotojams. Turėdama minė būtent tokius principus ir jais vadovaudomasi, parengiau savo nuomonę. Suprantu, kad jinai turėjo būti glausta, aš pasistengiau tų tikslų ir pasiekti. Aš pasistengiau akcentuoti tos dalykus, kurie mano akimis uh, turėjo būti pabrėžti. Metinėme konkurencijos pranešime, mano manimu, reikėtų įvertinti e, paramos įsisavinimą pakankamai plačiame sektorija. Taip pat e, skaitmeninimas yra atskiras klausimas, kuris ypač palies žemės ūkio sektorių ir negalime palikti kai kurių tiesiog regionų nuo šalyje. Pateikiau kai kurios pakeitimus, bet esu tikra, kad jų gausiu daugiau. Stengiuosi išryškinti tos aspektus, kurie žemės ūkiui gali būti svarbus konkurencijos prasme. Ir antai vienas iš tokių dalykų susijęs su gamintojų asociacijomis. Pasinaudodama proga Noriu padėkoti komisijai už atliktą tyrimą jautienos aliejaus sektoriuose, nes pabrėžiama būtent pastarųjų organizacijų, e, pabrėžiamas jų vaidmuo maisto grandinėje, siekiant užtikrinti tiesiog na, orų gamintojų gyvenimą. Taip pat noriu akcentuoti, kad vis dar pasitaiko nesažiningų praktikų, kurios daro neigiamos įtakos dėryboms. Dėl to labai būtų gerai, kad komisija prisidėtų prie viso proceso ir naudodamasi proga noriu paprašyti, kad būtų daugiau keičiamasi tos gerosios praktikos pavyzdžiais visoje tiekimo grandinėje. Ir turime būti atidus bet kokiems nusižengimams. Reikėtų, kad komisija įvertintų neigiamą poveikį, kuris gali atsirasti vartotojams, nes kai kurie rodikliai leidžia teikti, kad tas neigiamas poveikis gali turėti savo mastą. Pavyzdžiui, pastaruoju metu vykdoma ne vienas tyrimas, kurį atlieka konkurencijos tarnybos. Antai, visiškai nesenai e, tyrimų rezultatai kaip tik ir buvo pateikti komisijai išnagrinėti. Manau svarbu užsiminti taip pat ir apie perima prie ekologinės žemdirbystės. Įvertinti tuos įvairius etapus ir taip pat kompetencijos klausimus. Tas perėjimas turėtų būti nuoseklus pagal visą BŽUP politiką bei suderintas. Mm -hmm Agri generalinis direktoratas turėtų, taip sakant, lydėti visą procesą, stebėti ir padėti. Taigi, dėkui uždėmesi ir laukiu jūsų klausimų. Kolegin Fadin. Dėkoju už tai, kad pristatėte šitą e, pranešimo e, projektą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kolegai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 akivaizdu, kad tų organizacijų veikla valstybėse yra nevienoda ir tyrimas įrodo, kaip yra svarbu tų, tokias organizacijas apskritai turėti, nes tai leidžia pagerinti tiekimo grandinę ir taip pat e, gauti prieigą prie tam tikrų rinkų. Kalbėjusi su Belgijos ir Rumunijos žemdirbiais bei kitų valstybių atstovais ir pastebėjau, kad jie dažnai kalba apie kainas, apie vienodas kainas. Nes pavyzdžiui, pienui taikomos kainos per praėjusius 20 metų yra vienodos, tuo tarpu pardavimo kainos yra gerokai aukštesnės. Dėl to tiek žemdirbiai, tiek vartotojai ES neturėtų būti tie, kurie padengia rinkoje esančių aukštesnių kainų e, skirtumą. Žinoma, yra konkurencijos politika, tačiau turėtume pasistengti ir padaryti taip, kad atsirastų tokios nuostatos, leidžiančios sumažinti e, išbalansuotą rinką ir sukurti būtent sąžiningą konkurenciją ateityje. Tai manau, kad dėl kainų teks laikytis diferencijuoto požiūrio ir įvertinti būtent tą kainą, kuri e, atsižvelgia į inovacijas, į poveikį aplinkai ir kitus dalykus ir yra labiausiai artima rinkos kainai. Nes tas skirtumas tarp gamybos ir pardavimo kainos yra didžiulis ir e, tokia situacija žemdirbiams e, yra nepalanki, jie priversti parduoti produktus už gerokai žemesnę kainą. Ačiū pirmininkė. Sakyčiau, kad e, mūsų darbo iš šitą nuomonę yra labai neblogas pagrindas ir turime, galima sakyti, atskirą klausimų sąrašą ir aš, aš norėčiau tą sąrašą šiek tiek išplėsti. Sutinku, kad mes turėtume ir toliau stebėti padėtį pesticidų e, sektoriuje. O tai reiškia, kad e, turėtume savo laiku perkelti atitinkamos teisės aktus, kad išvengtume tam tikro streso rinkose. Kitas dalykas yra Kitas dalykas tai yra strategija nuo lauko link stalo. Šita strategija būtina tobulinti ir tą daryti bendradarbiaujant su rinkos organizacijomis. Dėkoju. Toliau kolega Orhusen iš EKR. Dank u wel, voorzitter. Ook heel veel dank aan de rap. Ačiū, pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai, nes e, pranešimas tikrai geras geri akcentai, teisingai vardėjama konkurencijos problema ir mes turėtume akcentuoti žemdirbių vaidmenį visoje maisto grandinėje. Ir labai teisingai buvo pastebėta šita problema. Labai svarbu žemdirbiams tarpusavyje bendradarbiauti ir įtvirtinti savo poreikius, kovojant už geresnę produkcijos kainą. Man labai patiko, kad buvo pabrėžtos tvarumo iniciatyvos. Kaip svarbu investuoti į šią sritį, kad žemdirbėjai būtų pajėgus sudaryti tvarumo susitarimus tinkamus tiek vartotojams, tiek jiems patiems. Taigi mes turime skatinti tos dalykus ir sukurti prielaidas plėtoti tas tvarumo iniciatyvas ir gerinti konkurencijos sąlygas. Aš už. Dėkoju. Dėkoju. Kitos frakcijos neturėjo šešėlinių pranešimų. Uh, pranešėjų. Gal kas nors nori šešė, e, gal kas nors nori frakcijų vardu pasisakyti. Jei ne, tai tada kolega Rūpė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolega, iš tikrųjų aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už padarytą didelį darbą ir manau, kad šita tema yra viena iš svarbiausių temų ir mes ją turėtumėm tikrai labai plačiai nagrinėti kadangi tai liečia ne tik tai gamintojus bet liečia ir vartotojus visus penkis šimtus milijonų europos gyventojų ir žinoma tai liečia ir eksportą nes reikia konkuruoti ne tik tai savo šalyje bet reikia konkuruoti ir su kitomis šalimis reikia konkuruoti su trečiomis šalimis na ir žinoma jeigu nekonkurencingas žemės ūkis e, valstybėje narėje tai jis nekonkurencingas europos sąjungoj jeigu nekonkurencingas europos ūkis tai jis nekonkurencingas pasaulinės e, reiškia e, rinkoje tai iš tikrųjų klausimai kurie e, susiję su visais ir prieš tai svarstytas biudžeto klausimas irgi labai svarbus nes jeigu nebus atitinkamo biudžeto E, kuris spręs konkurencingumo klausimus, tai mes e, jų niekada neįspręsim. Ir iš principo e, žemdirbėm reikia konkuruoti labai specifinėse sąlygose, nes, reiškia, vienas dalykas, ką ir kolega Būda minėjo, tai yra kaina, kuri sudaro du trečdalius, daugiau kaip pusę, reiškia, pajamų. Ir kitas dalykas, tai yra išmokos. Tai būtent šita suma, e, e, reiškia, yra, e, e, kaina yra liktai konkurencinė, o išmokos yra reguliuojamos. Ir jeigu mes išmokų nesureguliuosim, kad e, kiekvienos šalies e, žemdirbys būtų konkurencingas, tai kartais galbūt ir skiriama parama, jinai nepasieks tokios naudos ir mes turėsim, na, rezultatą ne to, kurio norim. Man labai patiko praeitą kartą komisijos pasakytas žodis, kad komisija siūlys vienodas sąlygas visiems tikrai e, labai norėčiau, kad jos greičiau atsirastų tos vienodos sąlygos ir sažiningos sąlygos. Ir ne kažkada tai e, teorijoje, bet praktikoje, kad jau 21-27 metais mes e, komisijos reglamentuose matėtumėm, galėtumėm pamatyti tas sąlygas. Na ir kaip pavyzdį konkurencingumo noriu pasakyti, kad prieš dvi savaitės tūkstančiai Lietuvos žemdirbių išvažiavo su traktoriais į kelius ir čia noriu parodyti net keletą nuotraukų, reiškia porą, kad e, e nebegali konkuruoti prie šių sąlygų, kurio šiandieną turi. Kaip žinia, Baltijos šalių ir Lietuvos e, tiesioginės išmokos yra vienos iš mažiausių ir šiandieną, pavyzdžiui, Lietuvos e, žemdirbėjai tik tai pusę pagamina keulienos, ir Lietuvos vartotojas neturi galimybės pasirinkti savo nacionalinės keulienos, e, trūksta pieno produktų, trūksta pieno ir kaimas apskritai mažėja ir traukiasi. Tai iš tikrųjų manau, kad e, E, labai svarbu, kad e, visi ES žemdirbėjai jaustųsi, kad jie nėra diskriminuojami, kad jiems sudarytos e, pakankamai vienodos sąlygos konkuruoti vienodai rinkoje ir kad jie galėtų ne tik tai patys dirbti, bet ir nauji ūkininkai galėtų ateiti į rinką ir jauni ūkininkai ypatingai. Tai yra klausimai, kurie reiškia užtikrins mūsų gyvybingumą ne tik tai artimuoju laikotarpiu, laikotarpiu, bet ir tolimuoju laikotarpiu. Ir e, manau, kad tikrai e, pranešimas yra geras, reikalingas ir mes nuo savęs dar pasiūlysim e, atitinkamų pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju, kolega Aguilera. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau e, pasakyti kolegę Izabel Kalrai. Manau, kad ji e, parengė gerą nuomonę, labai gerą. Tai bus mūsų atspirties taškas, kad galėtume toliau kalbėti apie konkurencijos politiką. Manau, kad e, šios diskusijos yra labai svarbios ir galbūt mes nepakankamai skiriame laiko uh, aptarti ypač vienai iš žemės ūkio problemų ES. Tai yra žemos kainos mokamos ūkininkams maisto grandinėje. Taip turime vieną e, puikia direktyva e, dėl nesažingos prekybos praktikos ir dalis e, valstybių narių ją įgyvendina, bet matome, kad metai iš metų žemdirbiai 10-15 15 e, metų jau gauna vos nepanašią kainą. Ir manau, kad e, mes turime kalbėti apie e, šitos dalykus pirmiausiai mūsų komitete. Reikia taikyti ūkininkams prie labai aukštų standartų aplinkos saugos, socialinių ir kitų. Ir mes labai didžiuojamės tuo, kaip europiečiai, kad tokius standartus turime, bet žemės ūkis dėl to atsiduria situacijoje, e, kai nebegali išgyventi. Pirmiausia, atkenčia nuo žemų kainų. Ir e, taip sakoma, kad e, norima išlaikyti žemas kainas vartotojams, bet matome, kad pirmiausia, žemdirbiai gauna e, mažą kainą už savo produkciją, bet vartotojai paskui sumoka labai daug, ne, neužtikrinama ta žema kaina ir vartotojams. Aš tikiuosi, kad bus balsuojama už e, pasiūlymus ir mes turime pasakyti, kad e, mums nepatinka tai, kad e, valstybės pagalba į konkurencijos generalinį direktoratą perkeliama. Žemės ūkiui skiriama. Reikia derinti tai su žemės ūkio politika, nes toks signalas yra labai neigiamas e, kad perkeliama nacionalinė pagalba, tas klausimas į e, konkurencijos generalinį direktoratą. Reikia siūsti labai aišku signalą naujai komisijai, e, kuri dabar nori sumažinti, apkarpyti tą pagalbą. E, bent jau matome to iš ketinimų perkelti e, šį klausimą į kitą generalinį direktoratą. Ir manau, kad mūsų pranešė turėtų nusiųsti ir mes visi aišku signalą, kad mes nesutinkame su tuo perkelimu. Nes E, jeigu mes žiūrėsime viską iš konkurencijos požiūrio taško, tai nebebus tos pagalbos valstybės. Ir tai reikia apie tai aiškiai kalbėti. Mums reikia politikos žemės ūkio e, šios pagalbos, kad galėtume išspręsti žemdirbių problemas, dėl to mums reikia bendrosios žemės ūkio e, politikos, reikia skirtumus išlyginti maisto grandinėje. Taip pat noriu pasakyti, kad labai gerai yra ūkininkų žemdirbių organizacijos, bet pažiūrėkite, kaip yra vaisių daržovių augintojų, kokia padėtis ir kaip veikia tos organizacijos. Tam mes e, matome, kad yra taikomi e, nacionaliniai reikalavimai, pavyzdžiui, vaisių daržovių sektorės teigiant e, organizacijas Ir tie reikalavimai yra labai ribojantis. Ir noriu pasakyti jums aiškiai apie tai, kad reikalavimai yra nacionaliniai ir kartais jie yra tokie, kad nebetenka prasmės tos e, organizacijos e, gamintojų. Mes mano šalyje jau daug ką esame padarę, bet e, matome, kad e, reikia galvoti apie ateitį. E, tai yra specialios organizacijos, kurios skirtos būtent ūkininkams, žendrės ne prekybininkams, ne jų klientams. Ir reikia galvoti, kaip, kokia yra jų vieta. Aš norėjau, galbūt tai nėra tas klausimas taip susijęs, bet buvo paminėta uh, E, šis dalykas ir aš norėjau apie tai pakalbėti. Tai yra gera priemonė, bet e, negalime taikyti nacionalinių reikalavimų toms organizacijoms, nes kitaip mes e, eisime neteisingų kelių. Dėkuoju. Dank, Dėkuoju. Kolega Maginės, prašom. Sharon, my thanks. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešė iš puikų darbą. Keletas pastebėjimų. Manau, kad nuomonė yra labai savalaikė ir reikia kalbėti apie strategiją nuo lauko prie stalo. E, taip pat turėtume minėti e, konkuravimo su trečiosiomis šalimis ir standartus, tai labai aktualu. Penktoji pastraipa yra labai svarbi, jūs kalbate apie tai, kad vartotojai nori tvaresnių maisto sistemų, bet tai ne visuomet atitinka kaina, kurią moka vartotojai. Ir noriu pasakyti, kad konkurencijos teisė e, nenustato kainos viešosioms tei, e, prekiams ir aš atitinkamai pateiksiu pakeitimų, kad atsiras tokie terminai kaip konkurencija su trečiosiomis šalimis, e, nuo lauko prie e, stalo, aplinkosaugos dalykai, matome Prancūzijoje, Niderlanduose, Vokietijoje ir kitur e, vykstančius protestus, nes ūkininkai labai nekaip jaučiasi dėl to, kas vyksta. Uh, E, labai svarbu, dabar daug, daug dėmesio skiriame aplinkai, mes to sutinkame, bet bažiau paskiriama mažiau lėšų ir nesumokam ūkininkams už tam tikrų, tikrus rezultatus, aš tam tikrų elementų išlaikymą ir aš norėčiau e, paminėti tuos dalykus. Ir atvirai konkurencijos generalinis direktoratas nėra ūkininkų uh, E, bičiuliai, aš tikiuosi, kad jie girdi, ką sakome, lab, jų supratimas apie tai, kas yra konkurencija, yra gana siauras. Ir e, reikia galvoti apie e, konkurenciją, apie požiūrį konkuravimą, apie žmonės, kurie dirba ir Paulo de Castro ir kiti e, yra dirbę nesažningos praktikos srityje ir reikia pripažinti pirmiausia, kad maistas yra e, esminis gyvybės šaltinis ir uh, E, dabar e, tokia sistema, kuri e, verčia ūkininkus išgauti daugiau iš mažiau, nėra tvari. Bet ačiū už darbą. Grazie, prezidente. No. Ačiū pirmininkė ir aš prisijungiu prie tų kolegų, kurie dėkoja Izabeliai už visą triūsą. Pone Gilera akcentavo vieną įdomų dalyką ir aš irgi jį noriu pakartoti. Tai yra agri generalinio direktorato kompetencijos atidavimas dėl valstybės paramos. Ir šitas dalykas iš tiesų gali keisti jau praktiškai valstybės paramos teisinį pagrindą, tai yra 42 sutarties straipsnį. Tai galbūt galėtume jį išlaikyti ir suteikti daugiau e, lankstumo valstybėms narėms. Ir kolegė Maginės tą sakė, kad yra atsirandantis tas konfliktas tarp konkurencijos generalinio direktorato ir žemės ūkio e, direktorato. Nepaisant to, kad Teisingumo teismas, kaip sakė Izabelė, patikslino, kokios yra tos teisinės normos ir susijusios su sutartimi, o tai reiškia, kad gamintojų organizacijos e, visiškai nepažeidžia konkurencijos taisyklių. Jis viena yra e, einama keistokų keliu, mano man. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Pona Šolf, prašom. Uh, Norėtume sureaguoti į visų iškeltas uh, mintis. Uh, Pirmiausia, pabrėšiu, kad yra labai svarbu e, kelti kainų klausimą, kurį iškėlė keli nariai ir e, ūkininkų poziciją. Būtent dėl šios priežasties komisija per pastarąjį dešimtmetį dirbo ir e, užsakė konkurencijos generalinio direktorato tyrimą. Ir jame yra analizuojama, ką e, šią prasme daro ūkininkai. Ir e, sprendimas be abejo priklauso nuo pačių ūkininkų organizacijų, e, o ne nuo reglamentavimo. Kaip sako ūkininkai, tai yra jų pačių organizacijos klausimas, kurio, kurią jie gali pagerinti savo logistiką ir um, mechanizmus, kurie gali suteikti jiems uh, e, dėrybinę galę. E, nes kalba eina ne tik apie kainas, bet ir apie kaštus, nes jų gaunamos pajamos yra uh, nuo kainos atimami kaštai. Taigi, ūkininkai iš tikrųjų daugiau prisijungs prie šios evoliucijos ir šiam tikslui komisija palaiko tai ir teigia, kad ir, tai, ir teigia nacionalinėse programuose pagal naują reformą būtų numatyta daugiau pagalbos, paramos ūkininkams teigiantiems savo gamintojų organizacijas. Taip pat buvo paminėta e, valstybės pagalbos e, e, skyriaus perkelimą į konkurencijos generalinį direktoratą. Na, tai yra komisijos sprendimas, komisija yra kolegija ir jų sprendimai priimami kolegiškai kolegijos pagrindu. Tai norėčiau, čia norėčiau priminti jums keletą faktų. Visų pirma, kad teisės aktai nesikeičia, jie lieka tokie patys, kaip ir teisinė bazė, pačios taisyklės. Taisyklės e, nusprendžia ir ši asamblėja, šis e, e, susirinkimas. Ir tad taisyklės visiškai nesikeičia. Taip pat konkurencijos generalinis direktoratas jau dalyvauja E, e, e, perdirbant žemės ūkio produktus ir buvo jiems taikoma deminimas taisyklė. Ir toliau mūsų direktoratas dirba šioje srityje, galite būti tikri, kad tarp valstybės pagalbos įgyvendinimo ir bendrosios žemės ūkio politikos bus nuoseklumas. Dabar dėl mokėjimų dėl išmokų. E, tos išmokos bus aptaramos ir kitoje e, BŽUP reformoje. Aš raginu Jūs dalyvauti šiame forume. Taip pat buvo komentuojamos tvarumo iniciatyvos. Tai labai svarbu komisijai. Kitaip negu teigiate, komisija padeda su šiomis reformomis ir aš norėčiau Jums priminti Niderlanduose vykusią akciją su, su um, viščiukais. Ir uh, Niderlandų uh, E, institucijos keitė sistemą keletą kartų ir tuo įgyvendino savo e, e, tvarumo pokyčius. Ir aš tikiuosi, kad bus ir kitų norinčių pakeisti savo sistemas. Komisija tikrai ne trukdo šioms iniciatyvoms, tačiau padeda ūkininkams išplėtoti tinkamas naujas procedūras. Dabar dėl mažmenininkų alijansų ir kitų formų, bendradarbiavimo formų. Dėl horizontalaus bendradarbiavimo formų. Ir šitos gairės yra peržiūrimos, kitais metais vyks viešos konsultacijos, į kurias gali e, įsijungti bet kurios suinteresuotos pusės. Ir šios horizontaliosios gairės bus peržiūrėtos visiškai per ateinančius kelis metus. Ir E, visi suinteresuoti asmenys gali teikti savo pasiūlymus, prisidėti, kuriant e, horizontalaus bendradarbiavimo taisyklės, o ar tai susiję su tvarumu ar um, įvairiais e, alijansais. Atrodo, atsakiau į visus išsakytus klausimus. Dėkoju. Ja, vielen Dank. Dėkoju komisijai. Dabar norėčiau e, suteikti žodį pranešėjai. Ser todos os comentários, todos os aportes que foram feitos. Eh, Dėkoju visiems kolegoms už jų pastabas ir pasiūlymus. Jie eh, padės pagerinti nuomonę. Ir aš manau, kad galėsiu rašyti jūsų rekomendacijas ir dėkuoju komisijos stovui. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Tad dabar norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo data yra 2019 m. gruodžio 10-13 valanda ir nuomonės bus pateikti E, mes e, balsuosime e, sausio 22 ir vasario 18 bus tvirtinamas dokumentas. Toliau penktas darbo tvarkės klausimas, tai yra pro, programos bendrai rinkai, konkurencingumui ir SMBI įsteigimas ir taip pat Europos statistika. Ir mūsų pranešėja yra E, kolega, kolegė e, Schmidt Bauer. Mes e, tarpusavėje organizavome bent trečią, trečias trišalės konsultacijas ir tris trišalės konsultacijas ir aš dabar norėčiau suteikti kolegijai Schmidt Bauer. Dėkoju pirmininkė, Kaip jau buvo minėta, lapkričio 18 vyko antras, antros lišalės dėrybos ir mes turime sąrašą dalykų, dėl kurių visi kartu sutarėme ir jie buvo patvirtinti. E, na, už ką Agri yra atsakingas, mes turime politi, politinės atsakomybės rytis ir turime tris ta, straipsnius, pagal kuriuos mes tu, tu, turime dalyvauti visų pirma kofinansavimas, bendrafinansavimas ir taip pat finansavimo struktūra. Dabar straipsnis dėl taikymo srities tai yra punktai, kur mes labai pritarėme teisėkurininkui, mes turime susitarti dėl tam tikros terminologijos ir techninių lygmenių siūloma pasakyti, kaip mes galėtume susijęti visų institucijų pateiktus pasiūlymus. Dabar kalbant apie bendrą finansavimo straipsnį, e, fitosanitariją ir e, sveikatos priemonės, taryba e, ragina E, stengiasi pakeisti finansavimo mechanizmą ir numatyti minimalų finansavimą, komisija pasisako e, atvirkščiai, e, ypatingai atvirkščiai, sako, kad tai gali pažeisti biudžetą. Po tarybos pasiūlymo bendra finansavimo teisės aktai gali būti pakeisti per įgyvendamosius teisės aktus. Ir bendra e, finansavimas tikrai negali būti įgalinamas įgyvendinamaisiais teisės aktais. Ir šis e, svarbus klausimas turi būti toliau aptariamas politiniu lygmeniu. Toliau e, paskutinė tema, už kurią atsakingas yra ir agri komitetas, yra Mm, rinkos programos finansavimo struktūra ir mes e, tikimės, e, kad e, taryba šiuo metu apie skaičius nesiderės, nes mums reikia pristendi prie daugiametinės finansinės programos ir manome, kad dabar tas sustarimas mūsų biudžetui gali būti didžiulė kliūtis ir mes tikimės, kad mes galėsime pasistumėti į priekį per dėrybas ir be e, diskusijų apie biudžetą ir tikėkime, kad tos e, dėrybos toliau sėkmingai vyks. Ačiū. E, kolegė Šmitpaus. Schmidt Power. Ir ar kas nors dabar norėtų pasisakyti apie šitą temą? Ne. Nors žinios ir nebuvo tokios geros. Tada baigėme nagrinėti šitą darbo atvarkės klausimą ir e, baigėme atvirą posėdį ir e, pratesime darbą 14.30. Ir paskui vyks e, klausimai 15.30 ir koordinatorių posėdis vyks 10.30, kaip visada.